laiko turime nedaug. Dabar svarstysime žmogaus teisų, demokratijos teisinės valstybės principų pažeidimus 135, pagal 135 darbo tvarkos taisyklių straipsnį. Pirmiausiai svarstysime albinočių situaciją Afrikoje. Pirmiausiai suteiksiu žodį ponui Tenokui nuomonės autoriui pusantros minutės. Dėkuoju. E, rezoliucijoje kalbama apie Malaviją e, gyvenančius arba sergančius žmonės, bet yra e, aktualu tai kitoms. E, Afrikos šalims. 98 procentai žmonių sergančių albinizmu Afrikoje miršta nesulaukia 40 metų. Jie e, susirga dažnai odos vėžių, bet taip pat patiria nepaprastai daug smurto. E, vien Malavija 65 atvejai buvo nustatyti nuo 14 metų, kai smurtas buvo panaudotas prieš juos Ir dabar egzistuoja tokios sistemos įsitikinimų, e, kai tie žmonės laikomi iškeiktais arba turinčiais e, kažkokių, kad jų, sakoma, kad jų kūno dalys turi gydomųjų galių ir jie yra suluošinami. Dėl to taip pat jie kenčia nuo socialinių nusistatymų, jų įsidarbinimo galimybės prastos, taip pat sveikatos apsaugos galimybės ir e, tai kenčia, nuo to kenčia ir kiti jų šeimos nariai, tai atsiliepia socialiniam statusui ir gyvenimui. Reikia taikyti švietimo e, programas ir taip pat e, bandoma patraukti baudžiojimo atsakomybę asmenis, kurie uh, naudoja smurtą prieš e, žmonės, žmonės sergančius albinizmu. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mes šiandieną svarstome šį klausimą. Aš kaip gydytojas e, esu labai patenkintas, kad galiu prisijungti prie šios bendros rezoliucijos. Ačiū. Dėkuoju. Toliau, ponė Hoibuch. Dėkuoju, pirmininkė. Smurtas prieš žmonės sergančius albinizmu yra su, sunku suvokti dalykas. Tie žmonės gyvena vargingose šalyse, yra atskirti nuo visuomenės, jie e, susiduria su daug praktinių problemų, jie negali naudoti sveikatos apsaugos e, paslaugomis. Kaip ką tik girdėjome, ir negali net leisti tokių paprastų dalykų kaip kremo nuo saulės ir dažnai susirga odos vėžių. Daugiau negu 90 procentų Tanzanijoje gyvenančių žmonių su albinizmu miršta iki 30 metų amžiaus. E, dažnai tie žmonės yra žudomi arba suluošinami dėl to, kad galvojama, jog jie turi magiškų galių ir vaikai kenčia nuo to, žmonės gyvena tokiame siaube, kurį sunku įsivaizduoti. E, Malavija žmonėms grėsia mirtis, žmonėms sergantiems albinizmu ir valdžia turi juos apsaugoti. E, e, Malavija ir Tanzanijoje vyriausybės turi imtis priemonių, taip pat ir jungtinės tautos, reikia regionių iniciatyvų, reikia, kad būtų keičiamasi pažangiaja praktika. Mes taip pat e, tikimės, kad ES parems tam tikrus veiksmus, pa, e, pavyzdžiui, policijos mokymus, e, E, bus tai finansuojama ES. Džiaugiuosi, kad parlamentas šiandieną suteikia balsą tiems žmonėms ir aš nuoširdžiai tikiuosi, kad ateityje mes nebeturėsime tvirtinti rezoliucijų šiuo klausimu. Tai yra baisus reiškinys ir tikimės, kad jis bus išgyvendintas ir kad padėsime žmonėms vietoje. Dėkuoju, dabar pasakys Korau. Dėkoju, pirmininkė. Labas rytas. Sveikinuosi ir su vyriausiai galiotinė. E, kalbame apie žmonės sergančius albinizmu Malavijoje ir platesnėme regione. Situacija yra absurdiška. Tie žmonės kenčia nuo smurto įvairiausio, yra žalojami, luošinami, žudomi ir e, netgi po mirties, e, kaip minėjo ponė Hoiboch, e, jų kūno dalys yra pardavinėjamos dėl, kad e, kažkas pasidarytų amuletą, nes galvojame, kad jie turi magiškų galių. Moterys yra prievartaujamos, nes, mointe, nes vyrai galvoja, kad moteris tokiu būdu gali išgydyti juos nuo AIDS. Situacija yra labai liūdna. Mes pasirašę esame kotonų sutarimą ir Malavis, jam priklauso taip pat e, kitų bendradarbiavimo ryšių turime, reikia siekti mums apsaugoti tos žmonės nuo nusikaltelių gaujų, kurie naudojasi žmonių prietarais įsitikinimais ir smurtauja prieš e, šiuos žmonės. Reikia mums daryti viską, kad apsaugotume juos. Muchas gracias, presidenta. La... Ačiū, ponas Visas e, Aišela. Ačiū, pirmininkė. Mes e, Kalbame šiandien apie rezoliuciją ir turime pasinaudoti šią progą nusiųsti aiškiai žinę Afrikos e, šalims, kur yra pažeidžiamos sergančiųjų albinizmų teisės. Jie, jiems grėsia fizinė prievarta jie žalojami ir žudomi. Tai yra nepriimtina situacija. Malavis, Tanzanija, Burundis. Mozambikas, Kenija, šiuose šalyse šie žmonės diskriminuojami, e, jiems netikiamas viešosios paslaugos, taip pat sveikatos priežiūros paslaugos. Taip pat daug albinizmų sergančių žmonių serga odos vėžių ir tai, kad jiems nesuteikiama sveikatos priežiūra, e, jiems yra tarsi mirties nuosprendis. Mes turime taikyti prevencinės priemonės, taip pat e, švietimo priemonės ir taikyti baudžiamai persikam tiems, e, kas pažeidžia šių žmonių teisės. Ačiū. Toliau ponas Panseri vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Sergantis albinizmu žmonės Afrikoje išgyvena e, tragediją. Fizinė prievarta, žalojimai, elementariausių prietarų ir įsitikinimų pasiekmė Bet taip pat matome, kad e, šie žmonės yra ir diskriminuojami e, visuomenėje. E, vaikai laikomi neįgaliaisiais dėl to, kad jie serga albinizmu. Suaugę žmonės neturi prieigos prie darbo rinkos. Taigi mes raginame Malavį ir kitų Afrikos šalių vyriausybės veiksmingai persekioti nusikalstančius prieš albinizmus argančius žmonės. Negalime leisti, kad prietarai kliudytų šiems žmonėms integruotis į visuomenę. Ir mes turime daryti atitinkamą politinį spaudimą, kad būtų įmamas įtinkamų žingsnių. Ačiū. Ačiū už tai, kad laikotės kalbėjimo laiko. Toliau ponė Valtmans. Ačiū. Europoje mm, tėvai džiaugiasi, kai gimsta e, kūdikis, kokia bebūtų jo akių spalva ar plaukų spalva, bet Malavija yra kitaip. Ten m, mm, balti vaikai, šviesiomis akimis, baltais plaukais, į juos žiūrima e, su prietarais. Daug tėvų mano, kad tai yra dievų bausmė. Ir šis įsitikinimas dar m, mm, susijęs ir su įvairių burtininkų įsitikinimais, kad e, šviesių m, mm, vaikų galūnės kūno dalis turi gydomųjų galių. 75 tūkstančiai dolerių tokia yra kūno dalių kaina. Ar galite įsivaizduoti, tai yra nepriimtina. Tai, kad albinizmu sergantys žmonės yra persekiojami ir žudomi vien dėl to, kad um, gimė E, su kitokia odos spalva. Mes negalime užsimerkti, ignoruoti to, turime saugoti albinizmų sergančių žmonės, suteikti jiems normalaus gyvenimo galimybę. Ačiū. Ačiū. Taip, iš tikrųjų, tai yra labai svarbi tema. Toliau, ponė Sančias Kalintėjai. Ačiū, pirmininkė albinizmu sergantis asmenys Afrikoje susiduria su ekstremaliausiamis persiekimo formomis ir um, su žiauriausiais žmogaus teisų pažeidimais, diskriminacija, žalojimu, žudimais, grobimais. Taip yra dėl įvairių prietarų, kad e, albinizmus sergantys žmonės turi e, magiškų galių. Pavyzdžiui, e, seksualiniai santykiai gali išgydyti AIDS. Taip yra manoma, yra kitų prietarų. Kartais ES išorės veiksmai neužtikrina sveikatos priežiūros priemonių vystimo besistančiose šalyse. Tam dažnai trukdo ir priekybos sutarčių įvairios nuostatas. Mes turime užtikrinti, kad taip nebūtų. Turime skatinti atitinkamą švietimą, sveikatos priežiūros paslaugas ir taip toliau. Ačiū. Toliau. Dabar kalbės panas Prėda. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad e, skubos tvarka frakcijos vardu jau e, mes anksčiau siūlėme svarstyti albinizmų sergančius menų padėtį Afrikoje, todėl džiaugiuosi, kad tas klausimas dabar svarstomas. Dar turiu paminėti neseniai Amnesty International organizacijos paskelbtą ataskaitą apie padėtį Malavyje, apie išpolius prieš e, šią lygą sergančius asmenys kitose šalise - Tanzanijoje, Kongo Demokratinėje Respublikoje, Burundija, Dramblio kaulo krante visose šiose šalyse prieš albinizmų sergančius asmenys yra vykdomi žiaurus nusikaltimai, todėl džiaugiuosi, kad mes šį klausimą pagaliau visų frakcijų sutarimu įtraukiame į savo darbo tvarkę ir dabar pareikšime savo susirūpinimą dėl šių žmonių padėties. Ačiū, kita kalbėtoja yra ponė Kiengė, jai vieną minutę. Ačiū. Pone pirmininkė, Jeigu gimstate kai kuris Afrikos šalyse su albinizmo sindromu, tai gali tapti pragaištingų veiksnių jūsų gyvenime. Daug žmonių gimsta neturėdami savo odoje atitinkamų savo atitinkamų odos pigmentų ir po to su jais elgiamasi nežmoniškai. Jie kenčia kiekvieną dieną, todėl mes raginame ne tik Malavio vyriausybę, tačiau ir visų šalių, kuriuose esama tokio elgesio apraiškų parengti e, kovos su šio reiškiniu politika ir apskritai kovos su bet kokio pobūdžio diskriminacija strategija. Kiekvienas žmogus turi būti vertinamas pagal savo žmogiškosius gebėjimus. Todėl raginame Malavio vyriausybę nepalikti e, albinizmų sergančių asmenų jų tragiško likimo valiai. Pone Džeimso vardininkas kalbės. Few... Per pastarąsias keletą savaičių Britanijos spaudoje e, matėme apie dar, paskaitėme apie dar vieną atvejį, kai e, šamanizmas e, turėjo labai tragiškų pasiekmių e, žmonių sergančių albinizmu gyvenimui. E, žmonės sergantis, turintys šį sutrikimą, negali dirbti, mokytis ir kenčia nuo baisių persekiojimų. ES turėtų pasižiūrėti į save ir reikia atsisakyti labai griežtų prekybos barjerų e, Afrikos žemės ūkio produktų atžvilgių. Jeigu e, ekonomika šalių tų galės vystytis, tuomet bus galima e, taikyti, taip pat jeigu bus geros švietimo sistemos, sveikatos apsaugos sistemos, užtikrintos visi Afrikos visuomenė nariai, ne tik žmonės kenčiantis nuo albinizmo, galės naudotis visomis teisėmis. Aš norėčiau paraginti ES pasižiūrėti į savo praktiką, prekybos su Afrika praktiką, kuri dabar tikrai nepadeda nei albinizmų sergantiems, nei neturtingiems Afrikos gyventojams. Ačiū. Ačiū. Dabar... Dabar pans Korvin Mykė vieną minutę kalbės. Ačiū. Pažiūrėjus į to konsensuso rezultatą, nekoks jis, man atrodo, e, apgailėstaujama, e, su nusivylimu pastebima ir taip toliau. Čia kažkokie niekai. Kur yra konkretus e, veiksmai? taip kaip e, amerikiečiai turėjo e, problemų, kai e, afroamerikiečiai išlaisvinti neturėjo pragyvenimo galimybių. Įkūrė Nigeriją. Tai kalbėkime ir mes apie kažkokius konkrečius e, veiksmus, nes vien tik tai kažkokie e, toks kalbėjimas e, nepadės, nepadės albinizmu sergantiems žmonėms. Įkurkim tada albinosų valstybę. Venta képviselő asszony következik a... Dabar ponas Venta kalbės. Ačiū pirmininkė, vyriausiai galiotinė. Albinizmas dėl neiškių priežasčių yra iš tikrųjų labai paplitusi lyga, 10-15 e, kartų daugiau e, žmonių ten serga albinizmu nei kitur pasaulyje ir tie žmonės, aišku, susiduria su smurtu. Vaikai sergantis albinizmu e, auga izoliuoti Pagal jungtinių tautų e, duomenis nuo 2014 metų vyko tūkstančiai išpolių prieš albinizmus sergančių žmonės. Tai rodo, kad tose šalyse iš tikrųjų kyla didžiulė grėsmė albinizmų sergančių žmonių gyvybei. Būtina šviesti šalių visuomenę, imtis kitų aktyvių priemonių ir ES taip pat turi užsimti situacijos stebėjimu ir teikti visokiojopą paramą skleisti gerąją praktiką ir užkirsti kelią šiems barbariškiams nusikaltimams. Pons Kaputo dabar vieną minutę kalbės. Ačiū, pana pirmininkė. Albinizmus sergantis asmenys Malavijoje žudomi, žalojami, jų kūno dalis yra parduodamos už didelius pinigus. Amnesty International atskleidžia, kokia situacija yra albinizmus sergantis asmenys Afrikoje. Žinome apie mažiausiai 18 žmonių žūti. Ataskaitoje, kurios pavadinimas mes nežvėris, kurios reikia medžioti, teigiama, kad 14 metais tokių medžiojimų albinosų skaičius dar labiau padidėjo jų tarp įsėjame baimę, reikia dėti visas pastangas, kad Malavio Respublikos ir kitų Afrikos šalių vyriausybės būtų priverstas užtikrinti veiksmingą albinosų apsaugą. Ačiū. Ačiū. Baigiame kalbėti sąrašą. Paskutinis planas apitidėjus vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Afrika yra šalis, kurioje žmogaus teisų pažeidinėjimai yra baisiausi. Vienas iš tokių atvejų tai persikimais kuriuos patiria e, albinistai tokiose šalise kaip Malavis, kaip jau buvo pasakyta, tie nelaimingi žmonės yra luošinami, persekiojami, jie susiduria su smurto protrukiais, jie grobiami ir netgi žudomi. Aš esu prieš bet kokią diskriminaciją E, lyties, rasės pagrindų. Smerkiu tokį e, rasistinį elgesį Afrikos šalių vyriausybių, ypač Malavio e, albinistų atžvilgių. Nepriimtina susitaikyti su situacija, kurioje Afrikos vyriausybė skundžiasi dėl rasizmo ir tuo pat metu šitaip elgesi. Uh, Todėl man kelia ypač didelį susirūpinimą ši situacija. Galbūt e, tarp dešimties tūkstančių, tarp dešimčių tūkstančių pabėgėlių yra ir tokių ekstremistų. Ačiū. Ačiū. Dabar perėsime prie pasisakymų pagal procedūrą prašau žodžio. Galėsiu suteikti visiems norintiems pasisakyti. Žodis ponui keli pirmiausia. E, parlamento narys Korvin Mikė e, išsakė gana keistą pasiūlymą. Jis pasakė, kad ES reikia suardyti ir tuo pat metu e, sąjunga, kuriais nori suardyti, turėtų e, nupirkti žemės plotą, kurioje leistų įsikurti albinistams. Man tai atrodo savotiškas pasiūlymas. E, E, mes kalbame apie prietarus šiuo atveju. Jeigu prietarai išnyktų, problemos neliktų. Galbūt draugės su jungtinėmis tautomis galėtumėme suorganizuoti švietimo kampaniją Malaviją, kurioje aiškintume, kad prietarai neturi pagrindo. Yra be pamato ir paaiškinti jam, kad uh, žmonės, kurie yra albinistai, albinostai yra lygiai tokie pat. Tiesiog jų, uh, jiems nepasisekė. Ačiū. Ir ačiū už tai, kad išsakėte kitokią nuomonę. Ponas Marijas dabar. Dėkoju, ponė pirmininkė. Remiu šią rezoliuciją, aš ją taip pat ir pasirašiau kartu su kitais, nes darbino su diskriminacija. Jų žmogaus teisų pažeidimas daugelį Afrikos šalių yra labai dažnas reiškinys, ypač Malavija. Tai yra viena iš skurdžiausių ir mažiausiai išsivyščiusių valstybių pasaulyje. 57 procentai žmonių gyvena žemiau skurdo ribos pagal 2014 metų rezultatus. Tais pačiais metais buvo gal 65 atvejai smurto iš, smurtinių išpolių prieš albinosius, kai kas iš jų buvo nužudyti. Šie aktai yra tikrai dažni, nuolat pažeidžiamos žmogaus teisės Malavija. Tai reiškia, kad ES turi veikti, turi padaryti viską, kad tie žmonės būtų apsaugoti, būtina, kad tie smurto aktai, tie pažeidžiantis aktai būtų pasmerkti, būtina užtikrinti tiem žmonėms prieigą prie švietimo, prie sveikatos apsaugos ir teisinės apsaugos. Ačiū. Ačiū. Svarbu visiems laikytis pasisakymų skirto laiko. Dabar žodis poniai Mogerinė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pritariu kolegų nustebimo e, pasisakymams dėl, dėl to, kuomet komentuojame, dėl ko ES turi pasisakyti ir neturi pasisakyti, aš visada susiduriu su tokiamis prieštaringomis situacijomis, ypač sėdėdame plenarnių posėdžių salėje. Noriu padėkoti visiems už vieningą darbą šiuo klausimu. Pastaruosius du metus Malavija ypač išaugo e, išpolių e, skaičius prieš albinosus, taip pat ir vaikus. Tai apima smurtinius išpolius, kaip jūs minėjote, žmonių kilimus ir netgi žudimus. Toks smurtas e, atskleidžia įsišaknyjusias problemas Malavio visuomenė ir ne tik joje taip pat Tanzanijoje, Mozambike, Burundije ir kitose šalise. Birželio 13-ąją pažymėjome tarptautinę e, švietimo apie e, albinizmą dieną, kurią paskelbė Junktinės tautos. Ir tai buvo svarbus žingsnis vykdant švietimo kampaniją Taip pat neseniai buvo paskirtas pirmas jungtinių tautų ekspertas dėl uh, žmogaus teisų užtikrinimo albinosams. Mes remiame tokius švietimo uh, kampanijos žingsnius ir siekiame dirbti draugės su jungtinėmis tautomis uh, informavimo ir švietimo pastangose. Uh, visose šalise laikantis tų tarptautinių įsipareigojimų, turime imtis visų įmanomų priemonių, kad užtikrintume apsaugą tokių žmonių ir taip pat, kad būtų perseko, persekiojama už nusikaltimus įvykdytus tokiu pagrindu. Apie tai reikia labai, labai atvirai kalbėti. Mes nuolatos raginame šalių vyriausybės, to, kuriuose tokie išpoliai vyksta, vykdyti švietimo kampanijas albi, ab, albinosios visuomenėse, taip pat ir šeimų lygmenių ir e, užtikrinti žmogaus teisės. E, reikia kovoti e, su diskriminacija albinoso atžvilgių, taip pat užtikrinti tokiems žmonėms e, prieiga prie vandens, e, sveikatos apsaugos ir galimybę šviestis. Tai aktualu ne tik Malaviui, kaip jau minėjau, bet ir daugeliui Afrikos šalių. Svarbu, kad šalis keistusi pažangiausios praktikos pavyzdžiais, e, užtikrinant albinosų žmogaus teisės ir užkardant tarp valstybinius nusikaltimus prieš tokius žmonės. Europos sąjunga per savo delegacijas dirba ir toliau dirbs su e, šalių vyriausybėmis bei pilietinės visuomenės veikėjais e, tose šalise. Kai kas mano, kad mes nedaug galime nuveikti, kad pakeistume e, visuomenės elgesį ar išsklaidytume prietarus. Aš tam nepritariu. Požiūris gali keistis, jei remsimės bendradarbiavimo metodu ir dirbsime draugės su partneriais ir kasdienis darbas gali pakeisti tas e, tokio įsišaknyjusio elgesio priežasis. Tai jis turi būti pakeistas. Ačiū už jūsų e, nuraminančius baigiamus žodžius. E, gavome septynes, septynis pasiūlymus dėl rezoliucijų.